Cari colleghi. Mėly kolegos, tęsėme posėdį. Mielai prašau visų susėsti į savo vietas. Jau turime vicepirmininkų rinkimų rezultatus. Balsavo 702, negalioja 41 biuletenis. E, galiojantis balsavo 661 ir daugumos reikėjo 331 balso. Toliau kandidatai gavo tiek balsų. Meginės 618 balsų išrinkta. Pedro Silva Pereira 556 balsai. Išrinktas. Vyland 517 balsų išrinktas. Barley 516 išrinkta. Kolega Karas 476 balsai išrinkta. Kolega Kopats 461 balsas išrinkta. Klara Dobrev. 402 balsai išrinkta. Čeranzova. 395 balsai išrinkta. Nikola Ber. 363 balsai išrinkta. Jaroka 349 balsai išrinkta. Autala 336 balsai išrinkta. Štai šie kandidatai, kurie surinko absoliučią balsų daugumą ir reikalingą skaičių. Papadimulis 303 balsai, Kuraja 237 balsai, Krasnodepski 169 balsai, Kastaldo Uta Saldo. Čia 303 balsai. Ir šie kolegos nebuvo išrinkti. Žinoma, dėkoju ir džiaugiuosi už tuos, kurie yra išrinkti, bet dėl parlamento biuro mums teks vėl balsuoti iš naujo antrame rate. Jeigu jūs neturite jokių pastabų, tai tuomet mes tvirtiname pirmojo rato rezultatus. Ar turite kokių nors pastebėjimų, komentarų? Jeigu komentarų nėra, tai tuomet mes tvirtiname pirmojo rato išrinktus kandidatus Antrasis balsavimo ratas bus pusę septynių. Ir vėl susirinksime visi posėdžių salėje. Dabar darome trumpą pertraukėlę.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 turime tęsti ir dabar bus antrasis rinkimų ratas. Turime išrinkti 13 vicepirmininkų. Kolega Zanė paprašė žodžio. Dėkoju pirmininkė, norėjau pranešti, kad tapatybės ir demokratijos frakcija nusprendė atsimti vieną iš dviejų kandidatų, tai yra Laura Huhtasarė ir palikome tik tai Bidzoto. Dėkoju, mes pasižymėjome. Kągi teks iš naujo štampuoti e, balsavimo biuletenius. Ir tam mums teks palūkėti iki 7 valandos, vėlgi pertraukėlė.